Šie pakeitimai dėl uh, dokumento, kur, dėl kurio bus balsuojama rytoj. O dabar komisijos viceprezidentė vyriausiai įgaliotinė užsienio klausimams turėtų kalbėti apie situaciją Nigerijoje. Vyriausios įgaliotinės vardu kalbės Danijos ministras. Thank you again. Uh... About... Ačiū už galimybę uh, aptarti vyriausios įsigaliotinės vardu. Man malonu būti čia šiandien ir kalbėti su jumis šią temą. Nigerija yra uh, gyvybiškai svarbioje kryškelėje. Prezidento Jonatano reformų politika gali suformuoti Nigerijos ateitį. Šalies demokratija konsoliduojama. Uh, o jos ekonomika sparčiai auga. Nigerija gali tapti didžiausia ekonominė erdvė Saharos, Afrikos Saharos pakraščių e, valstybėse per keletą metų. Ji vaidina svarbu vaidmenį Afrikos žemynė. Praėjusiais metais ji buvo saugumo tarybos nare ir šiais metais ji yra žmogaus teisų komisijos nare. Buvęs šalies prez, prezidentas Obasanjo uh, neseniai vadovavo Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos ECOVAS ir Afrikos Sąjungos misijai Dakare, kuris stebėjo rinkimus ir nusintė e, svarbę žinę e, pa, demokratijos ir žmonių teisų palaikymo vardan. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų susidomėjimą Nigerija pastaraisiais mėnesiais. Sakau tai, nes turėjau galimybę atstovauti vyriausiąją įgaliotinę Ashton neseniai įvykusiame ministrų susitikime su Nigerija, kuris įvyko vasario 8 dieną Budžoje. Tai buvo įsimintina proga e, ir susitikimas praėjo pozityviai atmosferoje. Nigerijai dar tenka spręsti, priimti tikrai nemažus iššūkius. ES griežtai smerkė nesenus išpolius, kuriuos vykdė Boko Haram ir kurių metu buvo, m, mm, žuvo žmonės. Kalėdų metu įvykdyti išpoliai prieš bažnyčias ir neseniai įvykę e, savižudžių, savižudžio išpolis e, bažnyčioje Jose vasaro 26 ir vėl kovo 11 mus šokiruoja. Taip pat ir visi kiti išpoliai e, ir taip pat vienas, kuris buvo vykdytas Kano prieš keletą savaičių. Deja, išpolių skaičius ir mirčių skaičius auga kiekvieną dieną. Įsisuka smurto karuselė. Vyriausiai galiotinė Ashton nekartą išreiškė solidarumą ir pareiškė užuojautą e, aukų e, šeimoms ir sužeistųjų šeimoms. Aš taip pat norėčiau pasiduoti šią galimybę ir išreikšti didžiulį apgailestavimą dėl to, kad Nigerijoje kovo 8-ąją žuvo du e, europiečiai paimti įkaitais. Mes e, griežtai smerkėme tokius nusikaltamus nusikalstamus veiksmus kaip įkaitų ėmimas ir siunčiame užuojautą žuvusiųjų šeimų nariams. Tikimės, kad jie ras jėgų išgyventi šį sunkų momentą. ES palaiko Nigerijos valdžią, juos kovojant su terorizmu, siekiant apsaugoti savo piliečius, ypač labiausiai pažeidžiamus, bei užtikrinti teisę į gyvenimą ir užtikrinti statymo viršenybę. E, Boko Harom e, priežasčių yra daug, tačiau neatsitiktinai Šis judėjimas yra aktyviausias šiaurės šalyje, atsiprašau, e, šalies šiaurėje, e, kur e, yra prašiausia socialinė ir ekonominė padėtis Afrikoje. Nigerijos šiaurės rytų regionas yra vienas iš pasaulio užmirštų e, humanitarinių nelaimių regionų. Boko Harem siekia, savo taikiniu pasirenka pasaulietiškas demokratiškas valstybės, musulmonus ir krikščionis. Nigerija išlieka pasaulietiška valstybė, kurioje e, e religinė laisvė yra įtvirtinta konstitucijoje. Tačiau Boko Haram bando išnaudoti skirtumus tarp skirtingų etninių ir religinių bendruomenių, kurių visada atsiranda tokioje didelėje valstybėje, tokioje didelėje įvairio, įvairioje valstybėje kaip Nigerija. Nigerijos sudėtingos problemos apima ir religinį matmenį, tačiau negalima visko suversti religijai. Mes e, palaikome ryšius su vietos e, žmogaus teisų E, veikėjais Nigerijoje. Ir paskutinis toks dialogas įvyko šių metų vasario mėnesį. ES yra įsipareigojusi teikti Nigerijos vyriausybei ir žmonėms paramą, siekiant išvengti, kad religija nebūtų panaudojama tam, kad būtų legitimizuoti, e, kad būtų legitimizuota e, politinių ar nusikalstamų paskatų smurto politiką. Norėčiau pridurti, kad ES labai aktyviai veikia e, religijos ir įsitikinimų laisvės rytyje. Ir daugel, kad daugelie šalių, ne tik Nigerijoje, pastebimas e, veiksmų grindžiamų e, religinę neapykantą, sustiprėjimas ir smurto protrukiai. Mes prašėme, kad ES delegacijos atidžiai stebėtų, kaip e, keičiasi situacija tose šalise, kur jos dirba. Ir kaip nuspręsta ES šiandien e, reikalų ministrų susitikime 2011 vasario mėnesį, ES bendri veiksmai šio, šio, bendrus veiksmus šio, šioje srityje peržiūris e, užsienio reikalų taryba atinančiais mėnesiais. Kalbant apie Nigerijos iniciatyvas pat, pat gerinti situaciją, tai reikia konstatuoti pozityvius e, žingsnius. E, pavyzdžiui, musulmonų studentų asociacija, kuri pristato Boko Harem e, kraštutinius veiksmus Facebook'e. Nigerijos e, Katalikų viskupai akcentavo, kad Boko Haram e, krizė taip pat suvienijo e, Nigerijos musulmonus ir krikščionis, kurie bando vieni, apginti vieni kitus. Vyriausybė taip pat daro pažangą plėtodama ir gyvendindama visapusišką kovos su terorizmu strategiją. Taip pat reikia pasakyti, kad keli žymus Boko Haram e, judėjimo nariai buvo suimti. Per mano susitikimus su Nigerijos vyriausybė vasario mėnesį Aš paraginau šalį e, toliau gyvendinti kovos su terorizmu strategiją. Nigerija yra svarbi e, pasaulyje, ji vaidina stabilizuojantį vaidmenį savo regione, ji yra ketvirta pagal dydį pasaulio naftos eksportuotoje ir antra pagal svarbą e, gamtinių dujų eksportuotoje į ES. Nigerija yra įsipareigojus dirbti su jungtinėmis tautomis, ji yra e, jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgų narė ir aktyviai pasisako už ir palaiko demokratiją ir laisvę. Nigerijos pozicija neseniai įvykusiuose Dramblio kaulo ir Libijos krizėse e, kalba pati už save. Trumpai kalbant, tai yra tvirta ir atvira e, mūsų partnerė Afrikoje, kuri, su kuria mus sieja puoselėjimos vertybės. Ministro susitikime e, buvo aptarti kai, kai kurios iniciatyvos, kurias turėtumėme plėtoti toliau. Viena iš jų tai e, vietos dialogas taikos saugumo ir stabilumo klausimais ir kitas tai negeria susidomėjimas klimato kaita ir Rio plus 20 konferencija. Buvo įdomu išgirsti, kad Nigerijos lyderiai, kaip Nigerijos lyderiai vertina savo šalies ekonominį vystimasi. Jie įvairina savo veiklą siekdami mm, sumažinti priklausomybę nuo naftos ir dujų, investuoja į infrastruktūrą ir žemės ūkį, bei siekia kurti darbo vietas jauniems e, žmonėms, nes šalyje yra 160 milijonų gyventojų ir jų skaičius auga. Kita vertus, Nigerijai iškyla rimtų iššūkių. Visų pirma, kovoti su plačiai paplitusiu skurdu geresnė valdysena, taip pat e, etninės harmonijos užtikrinimas, kova su korupcija yra keletas iš užduočių tenkančių Nigerijai. Nigerijos žmogaus teisų e, padėtis pastaraisiais metais labai e, pagerėjo, tačiau dar galima siekti tolesnės pažangos saugumo padėtis Nigerio deltoje, nors ir gerėja, išlieka nes, stabili. Šis regionas yra gyvybiškai svarbus šalies ekonomikai dėl savo naftos gavybos. Todėl būtina ten užtikrinti taikaus vystimosi galimybę. ES šiuo metu įgyvendina 200 milijonų eurų vertės programą skirtą šio regiono plėtrai. Plytos, e, akmenys ir, žodį, ir žodžiai gali atskirti žmonės, bet jie taip pat gali būti panaudojami uh, tiltų statybai. Gerbiami nariai, raginu jūs e, išnaudoti savo kontaktus su Nigerijos žmonėmis, kad paremtumėte ir paskatintumėte šį būtiną tiltų kūrimo su Nigerija e, etapą ir tikiuosi, kad Europos parlamente rezoliucija šiuo klausimu rytoj bus patvirtinta. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbėti Mauro Marijo. Dėkuoju pirmininkė. Pone ministrė, aš norėčiau Jums padėkoti už labai išsamų pasisakymą, kuri iškėlė esminius momentus pasakė esminius dalykus apie padėtį Nigerijoje. Aš noriu pareikšti viešai, kad Franko Lemolinara ir Krisas Makmanus du asmenys mylėję tą šalį neteko savo gyvybių dėl šios šalies ir jie. Ir Aš manau, kad juos reikia laikyti baisios strategijos aukomis, kaip ir tūkstančius Nigerijos piliečių. Ta strategija remiasi Dievo vardu ir siekia įgyvendinti tik tai savo interesus. Ir pastangos, kurių ėmėsi Nigerijos pilietinė visuomenė, yra visiškai sunaikintos. Jis tengiasi, kad šalis pradėtų savo gyvenimą iš naujo, bet tai dabar yra naikinama. Pone ministrė, neetniniai ir religiniai klausimai yra tikroji Nigerijos problema. Už tų etninių ir religinių dalykų slypi kova dėl valdžios ir strateginiai valdžios interesai. Ypač pastaraisiais mėnesiais sieki, valdžios siekimas įgavo labai neigiamą mastą labai didelį ir neigiamą pobūdį. Turime stengtis, kad būtų išvengta pilietinio karo, tačiau fundamentalistiškai nusiteikę grupuotės jau ima viršų ir naudojasi religiją. Jos pagalba siekia kontroliuoti šios šalies išteklius Antra vertus, vyriausybė pernelyg silpnai reaguoja į pastarojo meto įvykius, ji veikia nerištingai. Todėl norėčiau paprašyti jūsų veikti taip, kaip jūs siūlėte ir visas parlamentas jūs rems. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar kalbės ponė Volinik de Kaiser, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, ministrė, Nigerijai tenka nelengva nelengvas linkimas. Šalyje susiformavo sprokstamojo poveikio įtampų mišinys. E, padėtis šiau, šiaurėje yra labai sudėtinga, kita vertus e, naftą eksploatuojančios bendrovės teršia šalies vandenis. E, šiaurėje yra musulmonai, pietuose krikščionys, taip pat yra teroristinių tendencijų ir kaip žinome, tragiškai žuvo du e, įkaitai europiečiai, yra politinių problemų, yra socialinių problemų, tačiau jūs teisingai kalbėjote apie tai, kad Nigerijos gyventojai bando patys puoselėti demokratiją, tačiau jų kasdienis gyvenimas yra nelengvas. Paradoksas yra tame, ir jūs tai puikiai pristatėte, kad Nigerija yra svarbi tarptautiniu mastu ir Afrikos kontekste, ypač vakarų Afrikoje. Jis siekia e, kaip sakėte, jį patikė keletą iniciatyvų Abudžoje, jį dalyvavo konfliktų e, sprendime, jį vaidino e, tarpininkės vaidmenį Sudane, taip pat Konge, Zimbabvėje ir neseniai pasitelkė E, moterų policijos paėgas Liberijoje. Taigi mes kalbame apie Nigeriją, apie visapusišką šalį savo rezoliucijoje, tačiau mes norime ir labai konkrečių dalykų, prašome labai konkrečių dalykų. Mes prašome, kad būtų reikalaujama iš naftos bendrovių skaidrumo, kad jos pasiūtų aplinkosaugos standartų ir kad nedarytų žalos aplinkai kad laikytųsi tarptautinių standartų jūs kalbėjote apie įstatymus, kuriais numatomas, kuriais mm, homoseksualumas baudžiamas kaip baudžiamas, nus, baudžiamasis nusikaltimas. Mes norime, kad tai pasikeisų, taip pat norime, kad būtų tolygiau paskirstomi šalies turtai ir kad būtų aktyvinama kova su terorizmu. Ačiū, ponė Šakė, dabar kalbės dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Praeisiais metais aš stebėjau rinkimus Nigerijoje. Dalyvavimas buvo labai didelis ir jie puikiai suprato, kad tarptautiniai stebėtojai turi užtikrinti, kad kiekvienas balsas būtų tiksliai suskaičiuotas. Tačiau rengintis rinkimams buvo nužudyta 25. 25 25 jauni piliečiai, tai yra nigeriečių dukterys ir sūnus. Tie žudimai kartu su, su skurdu e, rodo, kokiu būdu ekstremistai nori pasiekti savo tikslų. Yra siekiama sukiršinti skirtingų religijų žmonės vienus prieš kitus, tą nustatant Nigerija sudaro vieną penktdalį vakarų Afrikos gyventojų. 75 milijonai. 75 procentai gyventojų gyvena skurde. Naujos žiniasklaidos priemonės rodo, kad nebūtinai kiekvienas turi būti e, neturtingas patirti vargą šioje turtingoje valstybėje. Todėl už viską visuomenė laiko atsakingą vyriausybę. Ir aš manau, kad galime sulaukti ir Nigerijos pavasario. Labai svarbu užtikrinti geras išsilavinimo sąlygas jaunimui, kadangi valstybė gali tapti ekonomiškai nepriklausoma. Tai yra labai turtinga gamtos ištekliais šalis ir būtina užtikrinti, kad būtų e, numatytas geras valdymas ir kad būtų gamtos ištekliai paskirstomi tolygiai. Dėkojame kolegijai Šakė, žaliųjų vardu kalbės Sargentinė. Ačiū pirmininkė. Nigerijoje gyvena 150 milijonų žmonių, tai šalis, kuri pagamina didžiausią gamtų, naftos išteklių dalį. Tai yra turtinga valstybė, tačiau jai sekasi labai blogai. Ši šalis daug uždirba iš naftos verslo, tačiau didžioji dauguma visuomenės skursta tie doleriai gauti už naftos pardavimus pradingsta turtingųjų ir vyriausybės atstovų e, piniginėse. Šalis, kurioje yra turtingi gamtos ištekliai, verčia savo gyventojus palikti ją. Ir tas vakumas, kuris atsiranda vyriausybėje, dažnai yra užpildomas korumpuotų sluoksnių bet to yra kiršinami kitų konfesijų atstovai. O dažnai skurdas yra paaiškinamas tuo, kad nepakankamai tikima ir todėl verčiama e, priimti vieną ar kitą religinį judėjimą. Taigi reikia iš esmės kovoti su skurdu Nigerijoje, imantis priemonių prieš korupciją. Reikėtų įgyventinti e, skaidrumo direktyvą, kuri numato didesnį skaidrumą naftos verslo srityje ir kalnakasybos srityje. Labai svarbu, kad e, tos lėšos gautos iš e, naftos verslo patektų, atitektų E, piliečiams, o ne pradingtų tik tai nedėlių sluoksnių e, piniginėse. Aš norėčiau paprašyti jūsų, paraginti jūsų, netoleruoti tokios situacijos ateityje. Dėkojame, ponas Tenok. 2010-aisiais kalbėjau paskutinį kartą apie Nigeriją po jos žudinių, o pastarieji įvykiai, kuomet e, džihadistų Boko Haram grupė grobė žmonės, primena mums, kad Nigerija yra nestabili valstybė. E, šalyje, ši šalis yra turtingiausia nafta kita e, vakarų Afrikos valstybė ir ji turėtų pretenduoti į tarptautinės organizacijas. Vietoj to e, dvi šalis pusės e, - musulmoniška šiaurė ir krikščioniš, krikščioniški pietus - vis labiau gyvena didesnėje įtampoje. Taip pat šalyje yra paplitusi korupcija. Taip pat Nigerio deltoje aktyvus yra sesionistinis judėjimas, dėl to šalie, padėtis šalyje e, tampa nestabili. Dvylikoje šalies e, regionų galioja šariato įstatymas ir imama abejoti Nigerijos kaip e, e, valstybinės struktūros e, išlikimu, testiniu gyvavimu buvo e, pagrobti du Europos e, piliečiai, kurie buvo nužudyti ir aš norėčiau pareikšti užuojautą tų žmonių šeimų nariams. Boko Haram turėtų atsakyti taip pat už tų dviejų Europos piliečių e, nužudimą. Pirmininkė, tikimės, kad prezidentas Jonathanas e, sėkmingai vykdys kovą e, su korupcija šalyje taip pat e, užtikrins rink, atviros rinkos gyvavimą šalies e, ekonomikoje. Mes, ES, turėtume padaryti viską, kad šalyje neįsisiautėtų smurtas, nes tai turės pasiekmių visam regionui. Ačiū. Dėkojame. Dabar ponas Provera. 2 minutės 30 sekundžių. Sí, grazie, Presidente. Come abbiamo visto. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip matome, krikščionys Nigerijoje yra ir toliau persekiojami. Boko Haram sekta nori islamizuoti visą šalį. Jau nužudyta tūkstančiai krikščionių, dešimtis tūkstančių turėjo bėgti. Ir kitose šalise, Egipte, Irake, taip pat yra tūkstančiai diskriminuojamų krikščionių, žud, jie žudomi, jie priversti bėgti į užsienį. Galima sakyti, kad visame regione egzistuoja tam tikras religinis rasizmas prieš krikščionis. Ir papraš, vyriausybės paprastai nieko nedaro. Jos nesėima veiksmų. tie asmenys, kurie gali kažką pasakyti, gali daryti įtaką, privalo pasakyti tą garsiai ir dabar ir priversti tas vyriausybės imtis kokiu nors veiksmu. Norėčiau, kad tie nusaikus musulmonai, kurie atmeta ekstremizmą, imtųsi veiksmų kartu su mumis, kad kovotų už savo bendrapiliečių krikščionių teises. Dabar grįžtu prie Nigerijos. Jau buvo minėta, kad šioje šalyje uh, klesti skurdas. Tai yra šalis, kuri yra nepaprastai turtinga. Joje yra daug išteklių ir būtų labai nesunku užtikrinti gerą gyvenimą visiems piliečiams. Tačiau yra didžiulė korupcijos problema, kaip minėjo Bonas Argentini. Dėl korupcijos neveikia ne viena šios šalies struktūra, nėra nei aplinkosaugos, nei laisvos rinkos, nei galimybių jauniems žmonėms užsimti prekybą, nei demografijos. Ir visa tai tik dėl korupcijos. Nigerijai reikia valdančiosios klasės, kuri būtų gerai pasiruošusi dirbti ir būtų sąžininga. Kol to nebus, niekada neturėsime modernios Nigerijos valstybės, kurioje būtų demokratijos, vyrautų demokratijos principai. Ačiū. Dėkojame toliau, ponas Štatla. Pirmininkė, ponios ir ponai. Pone ministrė. Gali būti, kad yra tam tikrų specifinių terorizmo ir prievartos aspektų Nigerijoje, kai kuriuose e, regionuose taikomas šariato įstatymas. Tūkstančiai žmonių žūsta nežin, dėl nežinomų aplinkybių ir niekas nevyksta. Tačiau, kaip sakė kolega Provera, daugelį musulmoniškų šalių, netgi tų, tos, tų šalių, kuriuose dabar neva tai buvo, ką tik praužė ramų pavasaris, visose juose yra diskriminuojami krikščionys. Irakas, Pakistanas, Sudanas, galima jas visas vardinti, visose juose krikščionys patiria didžiulį spaudimą. Tuo tarpu mes niekaip negalime rasti atsakymo į šį iššūkį. Europos Sąjunga turi pradėti ne gynybinę, o ofensyvę strategiją ir taip formuoti savo politiką. Neužtenka tik taip reikšti užuojautą ir komunikuoti. Popierius kantrus ir jis iškenčia labai daug. Deja, žmonės nėra tokie kantrus, jiems reikia pagalbos jau dabar. Ir tai neturi nieko bendro su religiniais konfliktais. Europa turi atsakyti į šios konfliktus vien dėl to, kad pasisako už religijų ir tikėjimo laisvę. Todėl mes turime ieškoti strategijų, kaip padėti žmonėms, kaip daryti spaudimą vyriausybėms, kad jie padėtų savo žmonėms. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar truputį keičiame kalbėtojų tvarką, nes ponas Sondal turi išvykti iš e, mūsų posėdžio, todėl suteiksime e, jam žodį anksčiau, o paskui kalbės komisaras Piebals, baigdamas šią diskusiją. Øh, dėkoju. Atsiprašau, kad e, turiu anksčiau išvykti, turiu reikalų savo šalies vyriausybėje. Aš dėkoju Jums už Jūsų mintis diskusijų metu. Taip pat turėčiau pasakyti, kad pastarąjį laiką apsilankęs Nigerijoje taip pat persivežiau labai daug įdomios patirties. Jeigu kas nors siekia šioje situacijoje, iš šios situacijos turėti naudos ir sukurstyti religinius konfliktus, tai Boko Haram, tai iš tikrųjų pavyko. Šioje šalyje yra įsigaliojusi tradicija, kai yra sudaromos santokos neatsižvelgiant į religinius įsitikinimus, į priklausomybę tam tikrai religiniai bendruomeniai. Ir dabar būtent šioje srityje bandoma žmonės nustatyti vienas prieš kitus. Labai svarbu apginti tikėjimą ryškiausios religinės grupuotės, ypač musulmonai, nukenčia labiausiai. Taip pat norėčiau pakalbėti apie min, mintis, kuriomis e, pasidalinome kovo 8 dieną. Mes pareiškime užuojautą šeimų nariams, šeimų, kurios e, neteko savo artimųjų. Mes pasmerkėme tuos išpolius ir įvardinome juos kaip nusikaltimus. Yra nusikalstama veika, jeigu yra žudomi žmonės ir jokio pasiteisinimo negali būti. Negali būti jokios priežasties ir motyvų kam nors žudyti kitą žmogų už tokius e, nusižengimus būtina numatyti pačią griežčiausią bausmę. Taip pat norėčiau paminėti ir kitus diskusijos menu metu išsakytus aspektus. Ir Nigerijos prezidentas ir kai kurie ministrai yra kviečiami atvykti diskusijoms ir aš tikiuosi, kad Afrikos kontinente taip pat yra tokių politinių vadovų, kurie gina demokratinės valstybės ir tikiu, kad su jais galima diskutuoti. Nigerija yra labai turtinga valstybė, tačiau kartu yra labai skurdi valstybė ir vyriausybei labai sunku įveikti tokio masto skurdą. Todėl labai svarbu laikytis pačių aukščiausių moralinių kriterijų. Nigerija gali ir kitoms vakarų Afrikos valstybėms parodyti tą savo labai stiprų moralinį pagrindą ir gali padėti stiprinti kitų valstybių demokratinius pagrindus. Tačiau kita vertus labai svarbu, kad tuos gamtos išteklius pavyktų padalinti tolygiai. Aš dėkoju už šias diskusijas, labai svarbu parlamente diskutuoti apie visus konfliktus, apie raidą šioje valstybėje. Dar kartą kartoju, kad šita valstybė yra labai svarbi ir jos raida bus ypač intensyvi per ateinančius 15 metų. Dėkojame pono ministrui. Toliau kalbės kiti, norintys pasakyti, ponia Omenroitė. Ačiū, pirmininkė. kaip kolegos jau minėjo, išpolių, kuriuos įvykdė radikalios islamistų grupuotės skaičius, ypač Boko Harem, išpoliai pastaruoju metu ypač padažnėjo, šimtai žmonių buvo nužudyta. Religija Boko Harem organizacija išnaudoja, kad destabilizuotų Nigeriją. Vyrauja ekonominė neligybė, skurdas, korupcija, išnaudojimas, ypač prastos jaunų žmonių perspektyvos, o tai puikiai dirba ekstremistams klestėti. Ir kaip kolegos jau minėjo, mums ES tenka ne tik pasmerkti tuos smurto veiksmus, bet ir padaryti viską, kad suteiktume paramą Nigerijai. Manau, jog šiame procese svarbiausia, kad mes, tarptautinė bendruomenė, pašalintume tokios situacijos priežastis. Kodėl potencialiai tokios turtingos e, valstybės kaip Nigerija netampa klestinčiomis? Manau, kad reikia skatinti ir bendarbiavimą regione ir ES turi prisidėti prie to. Supratau, kad e, Niderlandų užsienio reikalų ministras praėjusią savaitę uh, paprašė, kad Boko Haram organizacija būtų įtraukta į tarptautinių teroristinių organizacijų sąrašą. Noriu paklausti, ar iš tikrųjų tai buvo ir kada tai bus padaryta. Dėkuoju. Toliau kalbės ponas Kortes Lasta. Sí, eh, señor presidente, señor comisario, debo comenzar mi intervención condenando. Pone pirmininkė, pone komisarė, aš noriu pradėti nuo to, kad pasakysiu, jog labai apgailestauju dėl prievartos protrūkių pastaraisiais mėnesiais Nigerijoje. Nigerija turi tikrai puikias ekonominės raidos ir užsienio investicijų perspektyvas. Jie eksportuoja labai daug naftos ir turi labai daug išteklių. Išteklius ji turėtų naudoti kovai su skurdu ir neligybė. Pirmininkė, vystimosi komitete mes dažnai pasisakome už žmonių teises, už demokratiją ir už vystimąsi. Ir šie aspektai vienas kitą stiprina. Nigerijoje šiuo metu vyksta konfliktas, kurio priežastys be kita ko yra didžiulis daugumos gyventojų skurdas. Šalies gerovė yra neteisingai padalyjama, ji nepasiekia silpniausių, socialiai silpniausių visuomenės sluoksnių. Jie neturi net netenka net pagrindinių paslaugų. Ir mūsų politika turi būti nukreipta į kovą su skurdu šioje šalyje. Mes turime siekti, kad skurdžiausiams visuomenėms sluoksniams būtų prieinamos pačios pagrindinės paslaugos, sveikatos paslaugos ir kitos. Mes turime stengtis, kad nelygybė šioje šalyje būtų kiek labiau įmanoma sumažinta. Žinome, kaip niekada gerai kad vystomojo bendradarbiavimo tam nepakanka. Turime kad mūsų, stengtis, kad mūsų politika būtų nuosekli tiek kitose srityse, tiek ir Nigerijos atžvilgių. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į skaidrumo svarbą ir į tai, kad ES turi įtraukti ir savo įmonės į tos šalies atstatymą ir vystimasi. Taip pat aš noriu atkreipti dėmesį į didžiulę riziką Nigerijai ir visai vakarų Afrikai kelia didžiulė sausra ir prasti derliai pastaruoju metu. Maisto kainos vėl išaugo ir visa tai gali sukelti dar vieną badą šiame regione. Dėl to mus perspėja visos tarptautinės organizacijos. Taigi veiksmų reikia imtis jau dabar, mes turim rasti atsakymą e, tam bado pavojui, kol visa, jis neištiko dar viso regiono. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau kalbės ponas Gerins. Ačiū, ponė pirmininkė. Reiktų pasakyti, kad smurtas ar barbariškumo protrukiai tampa kasdienių dalykų Nigerijoje. Nigerija dar negali prisimti visų valstybės funkcijų ir užtikrinti savo piliečių apsaugą. E, ir iš šalies valdymai turi įtakos etninės grupuotės. Taip pat reiktų pasak, pabrėžti, kad e, Nigerija yra ištekliais turtinga valstybė, tačiau e, naftos ištekliai nėra panaudojama šalies gyventojų labui. Taip pat reiktų užtikrinti stabilumą Nigerio deltoje E, užtikrinti paramą vyriausybei, skatinti kovą su korupcija, taip pat užtikrinti, kad Nigerijos valdžia prisimtų visą įtekančią atsakomybę. Kalbės kolegė Lambert. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi galimybę diskutuoti apie Nigeriją, apie šią didžiąją ir didelę ir svarbę valstybę tarptautiniu mastu ir šiame regione. Todėl labai svarbu aptarti visus naujausius įvykius Nigerijoje ir atkreipti dėmesį į tuos religinius konfliktus, kurie vyksta. Labai aiškiai reikia suvokti, kad Boka Hara yra svarbiausia grupuotė, kuri žudo ne tik tai musulmonus. Buvo ir musulmonų, ir krikščionių nužudimo atveju. Politiniai lyderiai iš įvairių politinių sluoksnių pasmerkė šitos įvykius. Todėl reikėtų kalbėti apie tai, kas vienyje šią šalį, o ne kas skiria. Korupcija yra vienas iš aspektų, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Mes džiaugiamės buvusio vyriausybės vadovo pastangas imtis priemonių prieš korupciją. Labai mes kalbėjome, kad žmonės valandas stovėjo laukdami galimybės atiduoti savo biuletenį. Todėl mūsų parlamentas turėtų sustiprinti ryšius su Nigerijos parlamentu. Pirmininkas, nematau pono Šimanskio salėje, todėl dabar pakviesiu kalbėti poną Belderį. Minutė 30. Dėkoju, pirmininkė. Islamistinė teroro sekta Boko Haram Nigerijos šiaurėje yra paėmusi valdžią. Situacija kelia didžiulį susirūpinimą. Krikščionims kyla didžiulis pavojus jie yra persekiojami ir visame šia, visoje šiaurėje yra didžiulė įtampa religinių pagrindų. Ypač kenčia, kaip minėta, krikščioniškoji visuomenės dalis. Veikia netgi tokios kaip keršto grupuotės, kurių aukomis jau tapo ne tik krikščionys, bet ir musulmonai, kaip minėjo prieš tai kalbėję kolegos. Pone pirmininkė, pagrindinė problema, kuri paminėta ir rezoliucijoje šioje šalyje, yra tokia. Ar Boko Haram jau yra valstybės institucijose, ar ji jau yra infiltruota į valstybės valdymo aparatą? Tai yra pagrindinis klausimas. Aš noriu užduoti šį klausimą komisarui, bet ateityje, artimiausiamis savaitėmis užduosiu jį ir poniai Ešton, kai jie atvyks į užsienio reikalų komitetą su mumis pasikalbėti. Galbūt jis žino, kiek kokio masto tokio pabudžio infiltracija yra dabar, ar jį pasiekia aukščiausius valdžios sluoksnius Nigerijoje. Kitas dalykas, kaip visa tai atrodo Europos kaiminystėje ar Boko Haram jau egzistuoja kaip organizacija Didžiojoje Britanijoje išeivių iš Nigerijos ratuose. Dėkoju, kolega. Toliau kalbės ponė Tot. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu iš Šiaurės Airijos ir puikiai žinau, suprantu, kokį skausmą ir kančias Nigerijos žmonės išgyvena dėl teroristų grupuočių veiklos, kurie šalyje žudo žmonės dėl jų įsitikinimų. E, šalies e, religinės bendruomenės, bendruomenės gyvena baimėje. Joso mieste žmonės žuvo po to, trys žmonės žuvo po to, kai e, sprogmenys buvo susprogdinti bažnyčioje. Tai yra e, siaubingas perspėjimas. Jie teigia, kad jie užsipuola bažnyčias dėl, tik dėl to, kad tai yra bažnyčios ir jie gali užsipulti bet kokią bažnyčią. Atrodo, kad e, islamistinė Boko Harem organizacija nori nušluoti nuo žemės paviršiaus Nigerijos musulmonus, tačiau noriu pridurti kitą ką tik kalbėjomsiams, kad ne tik krikščionys toje šalyje, bet ir kitų religinių konfesijų atstovai nukentėjo ir žuvo. Uh, nepriim, negalime toleruoti to, kad žmonės žūna dėl savo religijos. Ir mes kalbame ne apie skurdą, bet apie išpolius prieš konkrečią religinę bendruomenę šioje šalyje. Dėkojame. Kačmarek. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. 2010 metais parlamentas prieimė rezoliuciją, kurioje buvo smerkiama Džos e, vietovėje įvykdytos egzekucijos. Šiandien galima pasakyti, kad Nigerijos situacija dar pablogėjo. Konstitucija numato teisę išpažinti laisvai religiją, tačiau ji vyriausybė nepaėgė kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Baka Haram organizacija terrorizuoja krikščio, krikščionis visose e, e, regionuose ir bombarduoja e, bažnyčias. Jau buvo nužudyta ir kitų šalių piliečių. Ir dažniausiai tokių konfliktų priežastys yra religinio pobūdžio Šio smurto protrukių priežastys vis dėlto yra daug platesnio masto, ne tik tai religinė neapykanta, bet ir nepakankamas švietimas visi tie įveikiai yra pagrysti religiniu fanatizmu ir būtent su juo mes turime kovoti ateityje. Berman. Ačiū pirmininkė. Mes iš tikrųjų su pasipiktinimu klausomės, klausomės tų, tos informacijos apie e, nekaltų žmonių žudynės, e, apie tai, kad nepavyko gelbėjimo uh, orga, e, e, operacijos ir be to mes girdime ir apie naujus išpolius prieš bažnyčias ir apie naujus, naujas žmonių aukas. Nepavyksta sukurti stabilumo šioje šalyje, nepakankamas dialogas tarp atskirų religinių grupuočių. Labai svarbu ir numatyti baudžiamai atsakomybę už tokius nusikaltimus. Nigerija yra turtinga valstybė, tačiau jinai neklesti gerovė neužtikrinama, žmonės priversti e, bėgti iš savo šalies, ES galėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį, stabilizuojant padėtį Nigerijoje. Jeigu visos pajamos iš naftos verslo nepatektų į tarptautinių bendrovių kišenę, tokių kaip Shell, tai tuo met būtų galima sustiprinti valstybę. Labai svarbu artimiausių metų užtikrinti kuo daugiau skaidrumo šioje srityje. Labai svarbu, kad gerovė būtų paskirstita kuo tolygiau visuomenės mastu. Demokratija, teisinės valstybės principai, taikus sambuvis tai yra tie tikslai, kurių reikia siekti šioje valstybėje. ES remia Nigerijos ekonominį vystimąsi, tačiau tas vystimasis turi parodyti, kad laikomasi ir tų pagrindinių vertybių. Rinaldi. Dėkuoju, toliau panas Rinaldi. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie Nigerijos tragedijas, turime kalbėti ir apie dviejų Europos piliečių nužudimą, kuomet nesėkmingai buvo bandoma juos išlaisvinti. Tai labai liūdnas atvejis, tačiau reikia kalbėti ir apie tai, kaip tą gelbėjimo operaciją koordinavo valstybės ir kad mm, tuo atveju trūko e, europinio matmens, taip pat nebuvo reik... pasidalinta reikalinga informacija. Ir galbūt jūs sutiksite su manim dėl to, kad Europos piliečiai nori, kad mūsų užsienio politika turėtų lengvai atpažįstamą veidą ir kad kažkas prisimtų atsakomybę, ypač kuomet pasigendame koordinavo šio konkrečio atveju, kaip Nigerijoje. Italai negalėjo dalyvauti tų piliečių išlaisvinimo operacijoje, o Britai įvedė sumaišties į tą operaciją, dėl to Nigerijos pusė turėjo reaguoti. Tačiau mes turime kai ką pakeisti Europos veiksmų koordinavimą, jeigu norime išlikti patikimi Europos piliečio akise. Pone Lochpylė, ačiū pirmininkė. Boko Haram žiaurumai jau buvo daugelio kolegų paminėti. Tai tikrai siaubinga, jų brutalumas vis uh, dažniau patenka į pasaulio žiniasklaidos puslapius. Aš noriu priminti, kad Nigerijoje ir praeitėje jau buvo žiaurių prievartos aktų. 2009 m. Liepos mėnesį nužudyta 700 žmonių, 2010 metais plato regione žuvo 300 žmonių dėl religinės neapykantos, dar daugiau nei 10 tūkstančių buvo ištremta ar turėjo bėgti. Vyriausybė atliko tyrimą parengė pranešimą, bet nei 90 metais ne vienas iš tų tyrimų nebuvo paskelbtas ir nebuvo įvardinti kaltieji. Tai yra didžiuliai praradimai ir didžiuliai trūkumai. Aš noriu pabrėžti, kad šie dalykai yra ir mūsų rezoliucijoje, tai yra nepriklausomi tokių nusikaltimų prie žmogaus teisės tyrimai ir būtina, kad kaltieji būtų nubausti, kad būtų nubausti visi visose konflikto pusėse buvę kaltieji. Dėkojame, sako pirmininkas, dabar ponas Šopro, taip pat vieną minutę. Žiūbro. Mikro, pite. Szanowny panie przewodniczący, na naszych oczach w Nigerii dochodzi do strasznych. Pirmininkė, mes stebime, kaip Nigerijoje plėtojasi tragedija. Žmonės yra. Ir žudomi. Jie tampa religinės neapykantos aukomis. Islamo teroristai užsipuola krikščionių bendruomenę vien dėl to, kad jų religija, tradicijos ir vertybės yra kitokios. Baisu, kad šiandienos pasaulyje vyksta tokios tragedijos. Bet pirmieji susidūrimai su krikščionimis buvo konstatuoti praėjusio amžiaus dešimtame dešimtmetyje ir mūsų atsakas nebuvo nuoseklus. Paskutinis atvejs praeitą sekmadienį Boko Haram teroristai panaudojo sprogmenis jos miesto bažnyčioje ir nužudė 14 žmonių. Turime pasimerkti vienbalsiai tokius išpolius reikėtų parengti planą skirtą paremti Nigerijos valdžią jos pastangose kovoti ir skatinti vidinį susitaikymą šalyje. Turime pasmerkti islamo terorist, ekstremistus. Toliau ponas Mičelas. Ačiū, ponė pirmininkė. Boko Haram veiks, grupuotės veiksmai yra pasibaisėtini, fanatiški, neapykantos e, veiksmai, jie turėtų būti, ta grupė turėtų būti patraukta teisminė atsakomybėn. Raginu imtis visų veiksmų, kad tos organizacijos nariai žinotų, kad jiems teks atsakyti. E, E, ši grupuotė vykst, vykdo kovą prieš Nigerijos valdžią nuo 2009-ųjų. Jie vykdė nemažai išpolių, o nuo praėjusio mėnesio jie ima taikytis ne tik į policijos ir valdžios institucijas, bet taip pat ir krikščionis. Joso mieste nužudyta beveik 150 žmonių, bet kokioje visuomenėje tai būtų visiškai neprimtina. Norėčiau pakalbėti ir apie tai, kad Nigerija yra pasaulio aštunta pagal dydį naftos gamintoje, tačiau jos beveik dauguma 150 milijonų gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Manau, kad vyriausiai galiotinė apie tai turėtų kalbėti ne tik su Nigerijos valdžia, bet ir su naftos gamintojais ir reikėtų reikalauti, kad būtų persekioti tie, kurie kursto e, neapykantos nusikaltimus, bei taip pat priversti naftos pramonės atstovus prisimti atsakomybę. Dėkojame kolegai Mitchell, kolegai Krečių. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, kas vyksta Nigerijoje, nestabilumas, ekstremizmas, smurtas, tai yra baisu. Taip pat žuvo du vakarų piliečiai, tai jau yra rimto pavojaus ženklas. Reikia pasipriešinti e, religiniam smurto protrukiai vakarų Afrikoje. Ten veikia Al-Qaidos koordinuojama grupuotė. Taip pat mums reikėtų, gerai, mums turėtų labiau rūpėti, nes tai yra daugiausiai gyventojų, Afri viena daugiausiai gyventojų Afrikoje turinčių valstybių, nors jos gyventojai yra skurdus, nežiūrinti tai, kad šalis turi e, daug gamtinių išteklių. Ji yra svarbi naftos eksportuotoje, tačiau šalyje klesti korupcija ir e, žmogiškojo vystimosi indeksas yra E, nepatenkinamas. Mes turime imtis veiks, skatinti Afrikos sąjungą imtis veiksmų ir skatinti vyriausybę kovoti su korupcija. Ačiū. Peterle. Gerbiamas pirmininkė, vyriausiai galiotinė, gerbiami kolegos, praėjusiais metais Aš buvau nuvykęs į Nigeriją ir stebėjau rinkimus. Nigerija yra viena iš svarbiausių ES partnerių. Tenka apgailestauti, kad rinkimų kampanijos metu įvyko destabilizuojančių rinkimų, rinkimus sprogdinimų ir atakų. Krikščionių ir musulmonų tarpusavio santykiai nėra pagrindinė problema siekiant, kad Nigerija taptų taikinga ir išsivysiusi valstybė, reikia įgyveninti tris uždavinius. Tai yra užtikrinti daugiau socialinio teisingumo, toleruoti etninę tapatybę ir taip pat pakirsti šaknis vidaus religiniams konfliktams. Labai svarbu, kad politinė valia būtų įgyvendinama prieš e, nusikalstamų grupuočių e, norus ir ketinimus. Tai reiškia, kad reikia sustiprinti ir parlamentinį bendradarbiavimą tarp mūsų parlamento ir Nigerijos parlamento. Ir aš taip pat sveikinu Nigerijos ambasadorių, kuris atvyko šią diskusiją. Tikoju kolegai Peterle. Štrifler žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, meli kolegos. Mūsų parlamentas turi ryštingai pasmerkti smurto protrukį Nigerijoje, ypač teroristų išpolius, Boko Haram išpolius. Skurdas, korupcija, prastas valdymas sukūrė aplinką palankę ekstremistinių grupių atsiradimų ir klėstėjimų ir, ir jie ten veikia Nigerija privalo imtis veiksmingų priemonių, kad apgintų savo piliečius, taip pat jį privalo sumažinti korupcijos paplitimo lygį, nebaudžiamumo klimatą, o ES turi jai padėti šiuose pastangose. Reikėtų vengti e, tuščia žodžiavimo Reikėtų imtis problemų iš esmės, taip pat Nigerija draskančių įtampų sprendimo. Nigerija yra viena didžiausių e, naftos gamintojų Afrikoje, tačiau ji prastai išnaudoja šiuos išteklius. Nigerijos valdžia, bet taip pat tarptautinės naftos gavybos įmonės turi prisidėti ir taip pat naftos gavybos įmonės turėtų nustoti teršti aplinką ir ypač e, vandens telkinius toje šalyje. Ačiū toliau ponas Kristian Prėda. Pone pirmininkė, jau keletą mėnesių iš Nigerijos sulaukėme e, naujienų, kurios mus verčia vis, vis labiau sunerimti. Boko Haram organizacija tampa vis smurtiškesnė. Daugybė žmonių žuvo jau šiais metais. E, aplink kalėdų laikotarpį žuvo žmonių dėl išpolių, e, kurie buvo vykti Abudžos bažnyčioje. E, še, Nigerijos šiaurėje penktadienį žuvo daugybė žmonių, tarp jų, tai yra vienas iš barbariškiausių aktų įvykdytų Boko Haram organizacijos. Nigerija jau ilgą laiką yra krikščionių ir musulmonų konfrontacijos vieta. Įtampa aštrėja ir to negalime ignoruoti tų grupuočių veiksmai ima grėsti šalies stabilumui. Reiktų paklausti savęs, ar Nigerija ne, neišnyks po kurio laiko kaip valstybė. Mūsų parama yra labai svarbi atkuriant tolerancijos ir pagarbos religiniai laisviai klimatą Nigerijoje. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mūsų rezoliucijos tekstą. Boko Haram veikia ne tik Nigerijoje, bet visame regione Todėl reikėtų skatinti regiono masto pastangas ir siekti, kad ši organizacija nesuvienytų savo pajėgų su kitomis ekstremistomis organizacijomis. Sonik. Šitas smurtas grindžiamas religinė nesantoka atnešė daugybę aukų. 2009, Seis metais prasidėjo šitie smurto protrukiai šioje valstybėje ir jie tęsiasi iki šiol. Nuo 2009 metų Liepos mėnesio buvo suorganizuota šimtai sprogdinimų, buvo nužudyta 900 krikščionių, kurie šventė krikščionių dieną. Tiesiog buvo paskelbtas karas prieš krikščionis siekiant juos išvaryti iš šiaurinių teritorijų. Krikščionis yra labai, labiausiai persekiojama šalies religinė bendruomenė. Ir dėl to į Europą stiprėja imigracinė banga. Kita vertus, šalis turi kovoti su stiprėjančia korupcija. Ši šalis yra labai turtinga, ji pagamina labai didelės apimties bendrą vidaus produktą. Dauguma naftos produktų yra eksportuojama į ES, tačiau e, ekonominiai plėtrai trukdo tas religinis fanatizmas. Ačiū toliau, pane Svensson. Ponas Vensus. Ačiū pirmininkė. Danijos užsienio reikalų ministras savo baigiamojo kalboje sakė, kad politinė valdžia Nigerijoje dirba labai ryštingai. Galbūt tai ir tiesa, tačiau vis dėlto tenka apgailestauti, kad tokia turtinga valstybė yra tokia korumpuota. Tiek daug žmonių šioje šalyje gyvena skurde ir nepritekliuje. Mes kalbame apie musulmonų ir krikščionių tarpusavio nesantaiką. Žinoma, situacija yra e, netoleruotina, tačiau kita vertus e, šimtai milijonų eurų buvo išleista kaip pagalba Nigerijai, tačiau ta pagalba, jeigu bus teikiama toliau, turėtų būti sėtina su konkrečiomis programomis, kurios būtų skirtos skundų, skurdo mažinimui. Iš esmės, Nigerija turi užtikrinti religijos laisvę. Mes neturime kalbėti tik tai apie atskiras grupuotės. Negalime tiesiog nepastebėti bendro konteksto. Mes turime pateikti Nigerijai konkrečius reikalavimus, kadangi tai yra labai svarbi Afrikos žemynų valstybė. Iš šios šalies vyriausybės reikėtų tiesiog pareikalauti daugiau veiksmų. Peter Štasny. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes vis smerkėme teroristinius išpolius, kuriuos įvykdė islamistų sekta Boko Haram e, užsipuldama civilius, pagrindinai krikščionys. E, gruodžio ir sausio mėnesį įvykusių atakų rezultatas beveik 300 žuvusiųjų, taip pat įtampos tarp e, musulmoniško šiaurės ir krikščioniškų pietų išaugimas. Reikia struktūrinių reformų, kad tos įtampos būtų pašalintos. Taip pat reikia ilgalaikių ES pastangų ekonominės finansinės, socialinės ir ekonominės vystimos, vystimosi sritise, nes Nigerija yra svarbi ir regiono ir žemyno valstybė. Paprastų sprendimų nėra, turime suvokti, kad etniniai ir religiniai konfliktai yra įsišaknyje Nigerijos istorijoje. Šalies vyriausybė turi spręsti rasti ilgalaikės tų religijų, tų įtampų priežastis - nedarbas, skurdas. ES teikia pagalbą visais šiais klausimais, tačiau turime daryti didesnį spaudimą vyriausybei, kad ši užtikrintų įstatymo viršenybę ir negailestingai baustų e, nusikaltimų vykdytojus. E, regioninis bendradarbiavimas ir įstatymo viršienybė neleistų radikalų grupuotėms toliau veikti. Reikia stabilumo, saugumo ir vystimosi programų, kurios žm žmonės patrauktų uh, prie kitos veiklos. Dėkojame kolegai Štasny. Esaja. Ačiū pirmininkė. Nigerija vienintelė valstybė pasaulyje, kurioje krikščionių ir musulmonų tarpusavio santykis yra e, netolygus. Labai svarbu imtis priemonių prieš terorizmą. Neseniai Boko Haram atstovai e, atliko išpolius prieš valstybės e, pastatus, įstaigas ir prieš uh, bažnyčias. Mes negalime suprasti tokių išpolių ir jų toleruoti. Boko Harum judėjimas tiesiog siekia e, įtampos tarp atskirų religinių bendruomenių. Musulmonų e, bendruomenės vadovas kritikavo vyriausybės E, veiksmus, nepakankamus veiksmus siekiant e, sutaikyti religinės bendruomenės. Labai svarbu, kad tos bendruomenės nesiimtų veiksmų vienos prieš kitą ir kad jos vadovautųsi bendromis vertybėmis. Boko Harum taip pat remiasi ir Al-Qaidos uh, pasiekėjų, pasiekėjais. Kita vertus ir nelegaliai importuojami ginklai į šią šalį yra naudojami tokių išpolių metu. Ponas Brok, užsienio reikalų komiteto vadovas. Ačiū, pirmininkė, kolegos, kolegės ir kolegos, ponė komisarė. Manau, kad reikia skirti du dalykus arba tiksliau žiūrėti į juos bendrai. Vienas dalykas tai yra situacija Nigerijoje, tai yra AKR šalis ir šalis, su kuria mūsų santykiai yra neblogi. Komisarė, jūs puikiai tą žinote, kokią pagalbą mes teikiame tai šaliai. Iš kitos pusės mes turime atsižvelgti į tai, kad turtingos iš esmės šalies vyriausybė, kaip minėjo kolegas Tasny, uh, neužtikrina pakankamų socialinio gyvenimo sąlygų savo piliečiams. Iš kitos pusės yra toks dalykas, kaip argumentuoja Boko Haram organizacija. Argumentuoja lygiai taip pat kaip ir kitose islamo valstybėse. Arba kaip argumentuoja kitos islamo grupuotės, persiekėdamos krikščionis. 75 procentai visų persekiojimų dėl religijos yra krikščionių persekiojimai šiuo metu. Ta reikia pasakyti aiškiai. Ir čia yra viso islamo pasaulio problema. Ir visi islamo tikėjimo atstovai, nors ir neturi kažkokios centrinės organizacijos, turi būti raginami pasisakyti prieš tokio pabudžio išpolius. Tai yra kiekviena, tai yra vienintelis kelias. Panašius rūpeščius mums kelia Sirija, panašius rūpeščius kelia Irakas ir kitos šalis. Todėl manau, kad dabar mūsų užsienio reikalų tarnyba turėtų paskirti specialų įgaliotinį, kuris užsijimtų krikščionių persekiojimo problemomis šiuose šalyse. Tai nėra kažkokie krikščionės, kurie persekiojami Ir apskritai mes turime garantuoti bet kokiai religijai galimybę egzistuoti, galimybę išpažinti tą religiją, bet ypatingai mums kaip ES turėtų, būti, turėtų rūpėti krikščionių persekiojimai. Dėkoju, dabar atvyko ponas Šimanskis, sako pirmininkas, ir steiksiu jam žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nigerija tapo ta šalimi, kurioje bandoma krikščionims primesti e, tam tikrą religinę prievartą. Tūkstančiai Nigerijos piliečių jau nukentėjo dėl to. Šariato teisė įvedama kai kuriuose regionuose ir tai reiškia didžiulę diskriminaciją krikščioniškos visuomenės dalies atžvilgių tiek dėl mokymų, tiek dėl darbo ir apskritai dėl religinės praktikos. Mūsų diplomatai turi, užsiimti, turi daryti viską, kad apsaugotume Nigeriją nuo uh, religinės neapykantos didėjimo. Remdamėsi kotonų susitarimo, susitarimu turime intensyvinti dialogą, daryti politinį spaudimą, kad niekas negalvotų, jog Nigerijoje daromi nusikaltimai liks nenubausti. Dėkoju. Dabar spontaniškų pasisakymų laikas. Pradėsiu nuo pono Brons. Nigerija yra išlieka pagalbos gavėja, nežiūrint tai, kad ji ilgą laiką yra nepriklausoma. Šalies gyventojų dauguma gyvena žemiau skurdo ribos. Ar tikrai Nigerija tokia skurdi šalis, ar jai trūksta išteklių? Ne, tai yra pasaulio aštunta pagal dydį naftos gamintoje. Tai išties galvosūkis. Nigerijoje e, stebime islam, islamo ekstremizmo protrukį. Kas sukėlė šias problemas? Tai negali būti islamo pobūdis ar e, tautybės, e, priklausomės tam tikroms etinėms grupėms klausimai. Nigerijoje atsiranda naujų kolonistų, kurie bando perbražyti šalies žemėlapį. Tai be abejo prisidėjo prie e, svarbių praeities veiksmų, tačiau mes, europiečiai, taip nedarytume. Mes nebandytumėme Europos šalių uh, užpildyti mm, tarpusavėje nesugyvenančiomis grupuotėmis. Pone pirmininkė, neseniai inform... pasakė bus pasiekusi informacija iš Nigerijos e, yra susijusi su smurto protrukiu. E, sustiprėjo religinio ekstremizmo apraiškos, buvo įvykdyta nemažai išpolių. Klausimas, ką dabar galėtume padaryti, kad išvengtume situacijos pablogėjimo? pasiekmes potencialiai būtų pražutingos šiai 160 milijonų gyventojų šaliai, kur yra daugybė etninių grupuočių, kurios 60 procentų gyventojų yra musulmonai, o 40 krikščionys. Įtampos tarp šių dviejų bendruomenių prisideda prie E, sudėtingų ekonominių sąlygų. Daugelis gyventojų gyvena už mažiau nei vieną dolerį per dieną, nežiūrinti tai, kad Nigerija yra svarbi naftos gamintoja. Reikėtų pateikti pasiūlymų, kaip ES galėtų aktyviau prisidėti prie susitaikymo klimato skatinamo Nigerijoje. Pone Ashton galėtų apie tokį pasiūlymą pamastyti. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Jeigu ne, tuomet suteikiu žodį komisarui. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, aš esu įsitikinęs, kad šios dienos diskusijas parodo, kad parlamentas ir toliau nusiteikęs remti žmogaus teisų įgyvendinimą ir ginti bendrasias demokratinės vertybės. ES ir toliau teiks pagalbą Nigerijai, stiprins bendradarbiavimo ryšius su šia e, šalimi, kuri dabar atėjo į labai svarbę pusiaukelę. Šioje šalyje yra geros vystimosi perspektyvos. Kaip mes galėtume padėti Nigerijai? Šiandien mes e, skirime 250 milijonų eurų pagal konkrečią remimo programą. Mes taip pat galvojame apie tai, kaip skirti paramą įgyvendinant Nigerijos e, šiaurės regiono išvystymą. Labai svarbu teikti pagalbą švietimo srityje, kadangi tik tai 17 procentų vaikų vaiko mokyklas ir tik tai 5 procentai užbaigia pradinį, pradinę mokyklą. Labai svarbu užtikrinti vaikams galimybės patiems padėti šeimoms ir bendruomeniai tiesiog išbristi iš skurbo. Taigi ši pagalba Nigerijai bus lemtinga. ES labai dažnai kelia klausimą dėl religinio santaikos užtikrinimo Nigerijoje. Krikščionių teisės neturėtų būti užgožiamos musulmonų teisėmis. Aš tikiuosi, kad šitas dialogas dėl žmogaus teisių ateityje bus stiprinamas, stiprinamas vyriausiai įgaliotinį deda daug pastangų šioje srityje ir pateikė pasiūlymų, kurie bus aptarti artimiausiame, kurie buvo aptarti praėjusią savaitę užsienio reikalų neformaliame, ministrų neformaliame susitikime. Kaip galėtume padėti Nigerijai kovoti su Boko Haram išpoliais? Mes pradėjome renkti atitinkamą programos paketą, kuriame numatomos kovos su terorizmu priemonės. Mes sutelksime dėmesį į tas priežastis, dėl kurių kyla toks, tokia nesantaika. Numatysime pagalbos priemonės mažinant skurdą. Svarbu užtikrinti įstatymų viršenybę gavusi ES paramą, tikimės Nigerija galės tinkamai įgyvendinti žmogaus teisių, žmogaus teisės. Aš norėčiau išreikšti savo uh, uh, užuojautą uh, dėl tų aukų, kurios buvo patirtos dėl išpolių kovo 9 dieną. Taip pat tie asmenys, kurie ima įkaitus, turi būti griežtai baudžiami. Kitas dalykas tai yra pajamos iš naftos verslo. Komisija pateikė pasiūlymą dėl didesnio skaidrumo užtikrinimo šioje srityje. Aš tikiuosi, kad parlamentas pritars toms priemonėms, kadangi mes visi suprantame, jog kova su skurdu reikalauja, kad visos bendrovės, naftos bendrovės skaidriai informuotų apie savo pajamas šioje valstybėje. Dėkojame komisarui už jūsų, komisarui už jūsų apibendrinančius žodžius. Buvo pateikti septyni pakeitimų pasiūlymai dėl šios rezoliucijos. Dabar baigiame diskusiją dėl Nigerijos. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Dabar mes aptarsime iš karto kitą darbo atvarkės klausimą. Tai yra situacija Baltarusijoje. Ir aš norėčiau vėl suteikti žodį komisijos vyriausios įgaliotinės atstovui komisarui Piebal. Pirmininkė, gerbiami nariai, džiaugiuosi, kad turiu galimybę šiandien su jumis aptarti padėtį Baltarusijoje vyriausiosios įgaliotinės vicepirmininkės e, Catherine Ashton vardu. ES e, vis didesnį nerimą kelia